jų tekstus pasirašytus, e, ką tik patvirtintus, taip pat per, pateiksiu visiems adresatams. O dabar darbas baigtas ir visiems linkiu gero savaitgalio.